Ponios ir ponai, labai prašau, jeigu norite išeiti iš posėdžių salės, tai prašau tai padaryti kiek įmanoma greičiau, nes dabar norėtume pradėti e, naują posėdį. Taigi, gerbiami ponai ir ponios, kolegos, prašom nediskutuoti ir nestoviniuoti plenarinių posėdžių salėje. Kolegos, dar sėki. Kreipiuosis, prašau atsisėsti savo vietas ir po pusės minutės, po 30 sekundžių pradėsime darbą. Dar sėki, kolegos, labai prašau. Tie, kurie nebenori dalyvauti posėdį, tai suteikite galimybę mums pradėti darbą. Wznawiam posiedzenie. Kągi, pradedame posėdį. Pirmiausia, pradėsiu nuo to, jog suteiksiu tam tikros informacijos, pasidalinsiu pranešimais. Sužinojame. Dar sėki, kolegos, prašau nekalbėti plenarinių posėdžių salėje. Jeigu norite išeiti iš posėdžio salės, tai prašau tai padaryti nedelsant. O taip, prašom, prisijunkite prie mūsų, jeigu norite dalyvauti plenarinėme posėdėje, tačiau jeigu norite padiskutuoti, prašau tai padaryti už salės durų. Taigi, gerbiamas ponios ir ponais, gavome liūdnių žinių apie tai, kad Meksikoje buvo nužudyti e, iš Suomijos atvykęs e, tarptautinis žmogaus teisų stebėtojas Jari Jakola ir dar viena ir Panibeti. Jie buvo nužudyti Meksikoje žmogaus teisų patitės stebėjimo misijos metu ir Europos parlamento vardu norėčiau išsakyti užuojautą jų artimiesiems. Na ir labai gaila, kad pasaulyje vis pasitaiko tokių atvejų. Aš praeitą savaitę lankiausi Vašingtone E, dalyvavau mūsų ryšio biuro e, prie JAV kongreso atidarime. Taip pat kalbėjau apie ekonominius santykius tarp JAV ir Europos Sąjungos, taip pat kalbėjau apie mūsų strateginę partnerystę ir apie pokyčius, kurie vyks Europos Sąjungai įsigaliojus Lisabono sutarčiai. ir kaip tai atsilieps santykiams su JAV. Pabrėžiau, jog svarbu, jog san... mes būtume lygiverčiai su JAV. E, gegužės 6 dieną bus e, pažymėtas tos e, Šumano deklaracijos metinės, o vyks atviros, atvirų durų dienos Briselėje gegužės 8 dieną ir gegužės 9 dieną Strasbūrė, Europos parlamente. Taip pat e, Luksemburgė vyks e, iškilmės šiai datai pažymėti, o Strasbūrė Europos komisijos vice pirmininkė dalyvaus, o taip pat ir Vokietijos bei Prancūzijos užsienio reikalų ministrai. Taigi kreipiuosi jūs su prašymu apsilankyti po keturių dienų Strasbūrė. Strasbūrė. Toliau pagal darbo tvarkė teks diskusijos dėl Europos parlamento sudėties. ir parlament, pranešimą pristatys parlamento pranešėjas ponas Inigo Mendes Devygo. Tai sprendimas neatšaukti konventų dėl sutarčių nuostatų. Žodis pranešėjui. Presidente, aprovecho para ver. Ah, que tengo seis minutos. Pone pirmininkė, man yra skirtos šešios minutės. Gerai, pabandysiu, pristatysiu, pabandysiu pristatyti savo, savo pranešimą ir pradėsiu nuo e, Rilkės. Tai yra mūsų kolego Sacos, kolegos Sacos, kuris neseniai mirė mirimiausias uh, poetas. 97 metų lapkričio mėnesį Dimitris Cacas ir aš e, dalyvavome rengdami nuomonę dėl Amsterdamo sutarties. Ir mes tuomet pasiūlėme, kad bet, sutarties, bet koks sutarties pakeitimas turėtų būti rengiamas konvento. Tai tokia turėtų būti bendrijos darbo tvarka e, ir tuo rėmėsi taip pat konventas e, rengdamas konstitucinę sutartį, tuo taip pat yra grindžiamos ir pagrindinės sutartys. Ir norėčiau pasakyti, kad e, prisimenant pirmąją reformą, mes tuo met turėjome labai aršiai kovoti ir tuo met mes kalbėjome apie 36 protokolo e, prie Lisabono sutarties pakeitimą. Praėjusiu metu birželio mėnesį įvyko rinkimai į Europos parlamentą. Tuo metu dar, e, kaip jums visiems žinoma, nebuvo įsigaliojusi Lisabono sutartis ir tie rinkimai vyko pagal Nicos sutartį. Nicos sutartis. E, pagal Nicos sutartį yra e, 736 parlamento nariai, o pagal Lisabono sutartį jų turi būti 751. Sutartyje taip pat yra nustatyta, kad parlamento kadencija trunka penkerius metus. E, taigi tai reiškia, kad e, mes negalime taip paprastai pritaikyti Lisabono sutarties nuostatos dėl 751 e, parlamentaro nes gali atsitikti taip, kad e, tuomet kai kurie kiti parlamentarai praras e, savo kadencijos laiką. Todėl mums reikėjo pakeisti 36-ąjį Lisabono sutarties protokolą, kad e, parlamentarai galėtų pabaigti savo kadenciją prasidėjusią 2009 metais. Taip pat yra 48 sutarties straipsnis ir pagal jį parlamentas turėtų pasisakyti dviem klausimais. Visų pirma, yra būtina sušaukti konventą, jeigu norima keisti 36 protokolą. Ir antras klausimas, kuris iškyla, tai yra ar reikia sušaukti tarp vyriausybinę konferenciją, kad būtų pakeistas 36 protokolas. Tai tarpusavyje susiję klausimai, tačiau mes rengiame dvi skirtingas nuomonės. Pradėsiu nuo tarp vyriausybinės konferencijos sušaukimo. Kaip jau minėjau, čia mes kalbame apie e, e, Lisabonos sutarties naudojimo politinės pasiekmes, yra tam tikras pereinamasis laikotarpis ir yra sprendimai, kurie turėtų galioti tik tą pereinamai laikotarpį. Dėl šių priežasčių tarp vyriausybinė e, konferencija turėtų e, svarstyti tuos klausimus, kurie jau kaip ir buvo išspręsti. Tai yra kaip 12 valstybių narių padalinti tuos 8 e, parlamentarus, tas papildomas 8 vietas parlamente. Ir e, jeigu tai, tas klausimas būtų išspręstas tarp vyriausybinėje konferencijoje, nereiktų šaukti konvento ir būtų galima greitai išspręsti tą klausimą, nes politinis sprendimas e, tarsi jau ir yra priimtas. Mes pasisakome už tarp vyriausybinę konferenciją ir dėl to aš manau, kad nebūtina uh, sušaukti konvento dėl klausimo, e, dėl kurio sprendimas iš esmės yra jau priimtas. Šešių minučių savo kalbai dar niekada nesu turėjęs, bet grįžtu prie e, savo pozicijos. Mes esame už tarp vyriausybinę konferenciją ir prieš konventą. Dėkoju, sako pirmininkas. Norėčiau pasakyti, kad jūs turėjote iš viso šešias minutės ir tikėjausi, kad jūs dar dvi minutės kalbėsite po diskusijų. Keturias minutės būtumėte kalbėjęs dabar ir dvi minutės diskusijų pabaigoje, bet jūs išnaudojate visą laiką, tai man labai gaila. Na, bet jūs vis tiek gausite tas dvi minutės diskusijų pabaigoje. Na, o dabar norėčiau paprašyti tarybos vardu pasisakyti poną Diego Lopes Garido. Jis yra Ispanijos valstybės sekretorius. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad aš esu labai patenkintas dėl to, kad Europos parlamentas svarsto kolegos Vendes Devigo pranešimą, nes jis šiame pranešime pritarė tarybos pozicijai. 36 protokolo keitimas yra neišvengiamas dalykas, tam, kad dar prieš kitus rinkimus į Europos parlamentą galėtų Europos parlamente dirbti tie papildomi parlamentarai, e, kurie turėtų būti parlamente pagal Lisabono sutartie numatytą parlamentarų skaičių. Yra stebėtina, kad me, e, ponas Mendes Deviga ir aš mes abu dirbame tame konvente, kuris rengia e, konstitucinę sutartį Europai. E, Tačiau dabar mes norime išvengti konvento sušaukimo procedūros, nes mes čia nagrinėjame labai nedidelį ir tik formalų Lisabono sutarties pakeitimą. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad mūsų nuomonė sutampa ir jeigu parlamentas mus palaikys, palaikys pono Mendes Devyga poziciją, tai tuomet mes galėsime labai greitai priimti sprendimą po to, kai įvyks tarp vyriausybinė konferencija, kuri formaliai užtvirtins tą sprendimą ir, ratifiku, ir kuomet įvyks atitinkamas ratifikavimo procesas valstybių narių parlamentuose, tuomet tie papildomi 18 parlamentarų galės pradėti darbą. Tie 18 parlamentarų bus iš 12 valstybių Junktinės karalystės, Slovenijos, Lenkijos. Niderlandų, Maltos, Latvijos, Italijos, Bulgarijos, Švedijos, Prancūzijos, šve, e, Austrijos ir Švedijos šių valstybių narių piliečiai bus dar geriau atstovaujami Europos parlamente ir dėl to aš manau, kad mes kiek įmanoma greičiau turėtume priimti tą sprendimą ir labai gerai, kad buvo parengtas šis pranešimas. Jis jau buvo patvirtintas Konstitucinių reikalų komitete, dabar jis pateiktas jums visiems ir aš tikiuosi, kad e, vis visi parlamentarai palaikys šį sprendimą ir kad mes kiek įmanoma greičiau Europos parlamente galėsime pasveikinti tuos 18 papildomų kolegų, kurių čia dar trūksta pagal Lisabono sutarties nuostatas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau žodis suteikiamas Dabar žodį suteiksiu komisijos vicepirmininkui ponui Marošui Šepčiovičiui, jis kalbės komisijos vardu. Labai ačiū Pone pirmininkė, pirmiausia, ačiū ponui Mendes Devigo už puikų pranešimą ir be to labai malonu pranešti parlamentui, kad e, komisija pateikė e, nuomonę e, dėl 18 papildomų parlamento narių klausimo. Dabar e, šiaip jau mus kreipiasi parlamentas e, parengti nuomonę, o Ispanijos pasiūlymas e, šiaip jau suteikia tam tikrą pagrindą išspręsti 18 papildomų narių klausimą ne, ne, ne, nesivėlinant, todėl komisija pateikė Kovento mintį ir tik tai aps, tik tai būtent konventas bus užšauktas tik būtent šiam konkrečiam klausimui, papildomam narių, skai, skai, papildomo narių skaičiaus klausimui. Todėl labai malonu, kad pono Mendės Devigo pranešimui e, AFKO komitete e, pritarta e, plačia balsų dauguma ir tikimės, kad bus galutinai tas klausimas išspręstas rytoj. Be to, mes taip pat e, labai svarbu, kad tas klausimas būtų sutar, dėl jo sutarta kuo greičiau ir tada, kad valstybės narės ratifikuotų e, atitinkamus dokumentus ir tokiu būdu, kad tie 18 papildomų narių kuo greičiau pradėtų darbą. Labai ačiū, ponė komisijos vicepirmininkė, už tai, kad jūs išdėstėt komisijos poziciją O čia noriu priminti, kad mes aptarinėjom du kolegos Mendes Devigo pranešimų. Pirmiausia, dėl, pranešimas dėl protokolų, kuriais keičiamos perinamojo laikotarpio nuostatos dėl parlamento sudėties. Ir antras, e, antras pranešimas dėl sprendimo nešaukti konvento dėl sutarčių nuostatų susijusių su perinamojo laikotarpio priemonėmis dėl Europos parlamento sudėties. E, Tad mes vienu metu aptarinėjom du pranešimus, tai norėjau priminti. Tad e, dabar EPP e, vardu kalbės ponas Kasinį. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Komitetas, kuriam vadovauju, uh, didžiaja balsų dauguma pritarė šiem pranešimam. Problema, kuria, dėl kurios mes diskutavome komitete, buvo tokia, 1976 metų aktas ir Lisabonos sutartis numato, kad tie papildomi parlamento nariai turėtų būti e, renkami tiesiogiai valstybėse narėse. Tačiau problema yra tai, kad jeigu rinkimų sistema, pagal kurią buvo išrinkti tie parlamento nariai, neleidžia neleidžia surenkti tų papildomų rinkimų. Taigi, kai kuriuose valstybėse narėse yra tokie rinkiminiai įstatymai, kitose ne. O jeigu mes norime kad nepraeitų per nelik daug laiko, mums reikia tam tikrų pereinamojo laiko tarpio nuostatų ir mūsų komitete nuomonė buvo tokia, kad tai būtų teisinga pozicija. Aš asmeniškai pateikiau pakeitimą, pagal kurį per tą pereinamąjį laikotarpį turėtų būti skiriami stebėtojai, tai yra tie stebėtojai dirbtų iki tų tiesioginių parlamentarų rinkimų. Tačiau kompromisinėme pasiūlyme norime kiek įmanoma greičiau įtraukti tuos e, parlamentarus į darbą. Dėkoju toliau socialistų frakcijos vardu kalbės Hauregi, ponas Hauregi Antondo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad čia mes kalbame ne apie kažkokį menkavertį e, pranešimą, mes keičiame sutartį ir tai yra pirma, pirmas toks atvejis, kuomet jau siūloma sutarties reforma. Toliau kitas dalykas, mes turime įtvirtinti galimybę, kad 18 papildomų parlamentarų, kurie iš tiesų būtų turėję teisę dirbti čia parlamente, jeigu Lisabono sutartis būtų įsigaliojusi dar, dar iki rinkimų ir tie 18 e, parlamentarų būtų iš tų 12 šalių, kurios būtų turėję teisę atsiųsti tuos parlamentarus. Taigi tie 18 parlamentarų turi teisę pasinaudoti savo teise. E, dėl to ir norima pakeisti sutartį, tačiau yra pagrindinis klausimas, kai bus keičiama ta sutartis. Pagal visus teisės aktus e, reikia šaukti konventą, kad būtų galima keisti sutartį, kurią pasirašė visos valstybės narės. Tačiau parlamentas sako, kad tai nėra būtina, e, bent jau šiuo atveju. Taigi mes norėtume paprašyti komisijos, kad jis sušauktų tarp vyriausybinę konferenciją, kuri pakeistų e, sutartį ir padarytų taip, kad 27 valstybės narės galėtų kiek įmanoma greičiau ratifikuoti tuos pakeitimus ir atsiųsti tuos 18 papildomų parlamentarų ir kad tos 12 minėtų valstybių būtų tinkamai atstovaujamos. Tačiau noriu pasakyti tokį dalyką. Mums sunkumų sukėlė tai, kad tie žmonės, tie papildomi parlamentarai turi būti išrinkti tiesiogiai. Ar yra įmanoma, kad jie būtų išrinkti kitų rinkimų e, metu, netiesioginių rinkimų Europos parlamentą e, metu? Ir aš norėčiau, kad ši problema būtų išspręsta. Ir norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Mendes Devigo ir ponui DAF, kurie padarė viską, kad buvo pasiektas susitarimas tarp trijų frakcijų. Taigi mes dabar galime sakyti taip. E, gerai, nereikia šaukti konvento, kad būtų patvirtinti sutarties pakeitimai, tačiau e, parlamentas tuo pačiu primena nacionaliniams parlamentams, kad jie turi atsiųsti tokius savo šalies atstovus, kurie buvo tiesiogiai išrinkti į Europos parlamento. Uh, pos, e, pa, parlamentaro postą. Taigi mes turime numatyti tiesioginį tų papildomų parlamentarų išrinkimą. Ir šitos dvi papildomos e, nuostatos e, leidžia man patvirtinti, pritarti šiam pranešimui. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau liberalų demokratų frakcijos vardu kalbės ponas Daf. Mes kalbam apie klausimus prieš įsigaliojant sutarčiai. Jeigu sutartis šiaip jau būtų įsigaliojusi anksčiau ir būtų pateiktas toks pasiūlymas, tai mes be jokių abejonių jam nebūtume pritarę. Parlamentas nebūtų pritaręs tokiai aplinkybei, kad, e, sakykime, Prancūzijos e, asamblėje nacional parlamentas būtų tiesiog skyręs narius į Europos parlamentą. O jeigu dabar dėl to sutarsim, tam pritarsim po to, kai prit, būtume pritarė, pritartume tam po to, kai įsigaliojo steigimo sutartis, tai tokiu būdu mes e, pažeistume sutarties nuostatą, tokią nuostatą kaip e, re, re, atvirkštinio rinkimų, pro, tai yra atstovavimo proporcingumo uh, principą. Tad čia mes kalbam e, apie šiaip jau prieštaringą atvejį. E, o apskritai tas klausimas, diskusijos buvo e, iš tikrųjų įdomios e, dėl būtent parlamento sudėties, skirimo, tai yra rinkimo. Ir dabar turbūt visi, visos frakcijos sutinka, su tuo, kad reikia vis dėlto kažką pakeisti rinkimo procedūroje. Ir parlamentas greitai pateiks pasiūlymų, tokių kokių reikia. Ir tada tarp vyriausybinė e, konferencija parengs tokio konvento sušaukimui, o konvente bus e, tinkamai atstovaujama be visą kitą nacionaliniams parlamentams ir nacionalinėms politinėms partijoms, kad būtų galima tikrai rasti kažkokį sprendimą laikotarpiu iki 2014. Labai norėčiau padėkoti kolegoms, koordinatoriams iš kitų politinių frakcijų už e, tikrai konstruktyves dėrybas kurių rezultatas tvirtas ketinimas mūsų užmojis reformuoti Europos parlamento narių rinkimo procedūrą. Labai ačiū. Labai ačiū, kolega. Toliau žaliųjų var, frakcijos vardu ponas Jefneris. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Atrodo, kad vyrauja sutarimas dėl šio klausimo. Mes džiaugiamės, kad parlamento narių skaičius išauks, kad galėsime pasveikinti 18 papildomų parlamentarų ir džiaugiamės, kad galėsime su jais dirbti. Tačiau yra nedidelis skirtumas, kuris iš tiesų yra labai didelis skirtumas dėl to, kad jis keičia mūsų demokratijos supratimą ir šio parlamento darbo e, supratimą nes esminis, tas esminis klausimas yra, kas bus tie 18 papildomų narių, nes pagal sutar, sutartis ir jie turėtų būti išrinkti E, tiesioginiuose rinkimuose Europos parlamentą, tai yra juos turėtų išrinkti piliečiai. 11 iš 12 šalių taip ir yra. O viena šalis nori atsiųsti e, tuo, tokius atstovus, išrink, kurie buvo išrinkti visai kitose rinkimuose, visai kitus postus. Tai yra netoleruotina. Mes galėtume atsisakyti konvento, jeigu tai būtų tik tai techninis klausimas, jeigu mes būtume susitarę dėl sutarties laikymosi. Tačiau atrodo, kad šiuo metu yra pažeista su, sutartis, todėl mes norėtume, kad būtų sušauktas konventas, nes konventas tokiais atvejais yra puikis, puikus būdas pasiekti vieningos nuomonės Europoje. Dėkoju. Toliau žodis suteikiamas EKR frakcijos atstovui ponui Fox. Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu šiam pranešimui ir jo išvadoms, kad nereikia sušaukti konventą, nes tai būtų tik tai tuščias laiko švaistimas ir mokesčių mokėtojų pinigų e, švaistimas. Bent jau mano rinkėjai tikrai nepritartų e, konvento sušaukimui, tai reikštų dar didesnę politinę integraciją nes e, šiaip jau ir pas mus laikomasi nuomonės, kad ES jau pažengė gerokai į priekį kaip politinė sąjunga. Bet e, šiaip nemanau, kad e, šiaip jau tokie papildomi parlamentarai turėtų būti stebėtojai Nes vis vien, bet kokiu atveju, jie šiaip jau galė, reikalautų atlyginimų ir viso kito dar prieš tikrai pradėdami e, normalų darbą. Tai būtų neteisinga, nes šiaip jau mes juk kiekvienoje valstybėje nariai, nariai tikimės, kad bus mažinamos mūsų išlaidos. Ir čia mes tikrai neturėtume žongliruoti viešaisiais pinigais. Tad mano frakcija už, tai yra prieš e, šį, šį pranešimą, kadangi jame nepaisoma labai svarbių principų. Ačiū kolega, toliau e, GUE e, frakcijos vardu kalbės ponas Sonegordas. Ačiū ponė pirmininkė. Mes mes šiaip jau nesutarėm dėl daug dalykų, kalbėdami apie ES, nesutarėm taip pat dėl parlamento dalykų. Tačiau, manyčiau, plačiai sutarėm dėl vieno dalyko. Dėl to dalyko, kas suteikia parlamentui legitimumą, tai yra, kad mus demokratiškai ir tiesiogiai išrinko piliečiai. O ką šiandien matom? pateiktas pasiūlymas pakeisti šitą nuostatą. Pateiktas pasiūlymas, kuris atvestų mus į tokią situaciją, kur per ateinančius ketverius metus mes priimtume tam tikrus dalykus ir e, balsuojant dalyvautų nedemokratiškai, netiesiogiai išrinkti žmonės. Aš tikrai nemanyčiau, kad tai būtų tinkamas kelias. Tai prieštarautų steigimo sutarčiai, aišku, dėl to reikia pakeisti steigimo sutartį, tačiau tai prieštarautų ir galiojančiai praktikai. Prisiminkim, kai 2007-aisiais Bulgarija ir Rumunija E, įstojo Europos Sąjungą, tai, tai, tai vėlgi e, šiuo atveju e, buvo pasakyta, kad, kad reikia surenkti Europos parlamento rinkimus. Pirmininkas, labai ačiū. Dabar ponas Messeršmitas. Ačiū, ponė pirmininkė. Keista situacija, kurio mes atsidūrė. Metų metus uh, mes e, kalbėjom apie tai, kad Lisabonos sutartis turėtų užtikrinti demokratiją, skaidrumą, piliečių įtaką teisės aktams, kurie priimami ES. O dabar Europos parlamentas, po to, kai buvo kartojamos tos te tezės metų metus, dabar jis užsimojęs e, atsisakyti konvento, atsisakyti visų tų priemonių, kuriomis buvo naudojamasi. E, būtent tam, kad įtikintum, įtikintų, įtikintume piliečius, kad e, būtent šito reikia. Reikia vis dėlto rimtai pildyti rinkėjams e, duotus pažadus, tai yra, kad mes šiaip jau tikrai turim užtikrinti, kad steigimo sutartis keistų žmonių išrinktie žmonės. Tai yra svarbiausi elementai ir tai svarbiausi pažadai, tie svarbiausi pažadai būtų pažeisti, jeigu mes pritartume abiem e, pranešimams. Dabar visa tai dėl Lisabono sutarties, e, kai mes dabar turim įtikinti piliečius, e, kad ES turi įgyti vis daugiau galių, tai mes tikrai visiškai priešingo rezultato pasiektume, būtent pritardami tokiems pranešimams. Tokia mano, mano e, frakcija negali pritarti pranešimams. Pirmininkas. Toliau nepriklausomi, e, e, nepriklausoma frakcija. Kolniš. E, mūsų, e, tai yra pranešimo antrame straipsnėje pabrėžiamas štai tas faktas, kad tarybos pasiūlymas e, iš tikrųjų visiškai prieštarauja 76 metų aktui. Tai yra, kad pagal 76 metų aktą šiaip jau parlamento nariai turi būti renkami tiesiogiais rinkimais ir demokratiškai. Todėl tikrai e, e, gaila, kad pranešimo penktame straipsnėje nenumatyta jokia galimybė būtent ir toliau laikytis tiesiogių rinkimų principo. Nes e, jeigu kalbama apie dalinius šiaip jau rinkimus, tai reikėtų atsižvelgti tada į rezultatą, kurį pasiekėm 2009 metais nes bet koks kitoks priešingas sprendimas tai tikrai būtų demokratijos iškraipimas ir lygiai taip pat kaip ir mano paties šalies Prancūzijos parlamentas šiaip jau nepaisydamas um, e, proporcingumo principo tiesiai skyrė narius nepaisydamas sutarties e, principų ir viso kito. Kolega e, Mario Maro, Mario Maro dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, neaišku, kodėl taryba taip lengvai pažiūrėjo tokio pobūdžio argumentus ir tikiuosi, kad šis nemalonus incidentas nepadarys um, įtakos mūsų institucijų projektams. Pateiksiu pavyzdį. Italijoje yra galimybių pažeisti, pakengti projektams. Tačiau visiškai neįmanoma, kad mes lauksime 5 procentus rinkimų. Aišku, galima atlikti ir bendro pabudžio rinkimus. Na, tiesą sakant, nenorime apsunkinti toliau situacijos. Ir Europa visiškai negali sauliaisti kilti tokio pobūdžio problemams. Na ir tiesą sakant, tie 18 naujų e, narių turi pradėti savo darbą vienu metu tam, kad nebūtų sutrukdyta jautrai pusiausvirai. Taigi sprendimą reikia kiek įmanoma greičiau atrasti tam, kad e, jie galėtų pradėti darbą, juolab, kad kadencijos viduryje negali atvykti nauji e, nariai. Ir svarbu, kad galėtume pradėti taikyti 36 protokolą Lisabonos sutarties nesušaukdami vyriausybinio konvento. Na, padėtis kaip ir labai aiški, nėra čia daug aiškinti, tiesiog dabar reikia imtis konkrečių veiksmų. Dėkoju. kolega Grotė. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau širdingai padėkoti pranešėjai Mendes Devygo, kai dėl konvento, tai tikrai nematau jokio reikalo jį sušaukti. Na, čia klausimas dėl konkrečių aspektų, kurį reikia išsiaiškinti. Nuo 27 metų parlamento nariai renkami tiesioginėse ir slaptose rinkimuose ir ateityje ši sistema turi išlikti. Manau, kad būtų gerai, jeigu vyriausybinėje konferencijoje šis problema būtų kiek įmanoma greičiau išspręsti, nes 18 kolegų, 16 iš jų yra dabar labai neaiškioje padėtyje, kuri tikrai labai nemaloni. Na ir dabar mm, tarybai eilė, prieimtis veiksmų ir labai norėčiau paraginti tarybą bus nepasiduoti pagundai, nes, pažiūrėjau, vienoje valstybinėje nėra konkrečių taisyklių, nebuvo jos nustatytas, nes buvo tikėtasi, kad Lisabonos sutartys įsigalios anksčiau. Na, džiaugiuosi, kad ją turime, dabar reikia padaryti savo užduotis, tai ir darome Mendes Devigo pranešimu, jis yra geras pagrindas, tačiau tikrai būtų gerai, jeigu taryba nepasiduotų pagundai pritarti dalykams, kurie pakenktų kolegams iš nacionalinių parlamentų. Nes e, tai būtų precedentinis atvejis, kuriam tikrai nepritariu. Ir šiaip labai pritariu pranešėjui su sąlyga, kad nebūtų siunčiami ar deleguojami Europos parlamento nacionalinių parlamento nariai. Dėkuoju. Vodis kolegai Belier, viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Prancūzija Šiaip jau vienintelė šalis, kuri nepaisė e, Lisabonos e, sutarties įsigaliojimo ir savotiškai e, atmeta 2009 metų balsavimo rezultatus, skirdama du naujus parlamento narius. Tad Čia iš tikrųjų buvo e, parlamentarai išrinki, iš, išrenkami tiesiogių balsavimų, tiesiogiais rinkimais ir ta tradicija jau galioja 30 metų. Tad iš tikrųjų tai labai neigiamai paveiks bendrą, bendrą e, šiaip jau atmosferą. Mes neturėtume pritarti tokiai praktikai, mes tikrai turėtume pasisakyti prieš mūsų patikimumo, prieš mūsų legitimumo menkinimą. Tai yra piliečiai turėtų spręsti šitą klausimą. Ne ne vyriausybės. Mes reikalaujam, kad e, šiuo atveju parlamentas turėtų reikalauti sušaukti konventą, o nespręsti šitą klausimą tarp vyriausybinės konferencijos metodu. Dėkuoju, ponė. Mas ko man vieną mintį dėkoju, kadangi Lisabonos sutartis buvo e, patvirtinta vėliau ir todėl dabar turime 360 turi, buvo išrinkti 736 um, nariai ir dabar 18 naujų, tačiau kai kurie iš valstybių narių parlamentarai turės pasitraukti, tačiau kadencijos metu jie pasitraukti negali. Komplikuoja padėti ir tai, kadangi Lisabono sutartį numatyta, kad bendras narių skaičius neturėtų viršyti 760, 754 narių. Tai reiškia, kad reikėtų pasitraukti trys nariai iš Vokietijos. Ir to galima pasiekti konvento dėka. Ir valstybės narės turėtų sutikti keisti sutartį, nes visokie kitokie veiksmai būtų neteisėtai. Nes e, mes dabar remiamės atitinkamas teisės aktais. Na, mes siūlome išspręsti šią problemą tarp vyriausybinėje e, konferencijoje. Taip jau siūlo kai kurie narys, tačiau tai yra e, rimtas pakeitimas ir Lisabono sutarties sutartis, sutartis turėtų būti peržiūrima ir tam kit, kitaip reikės referendumo. Dėkoju. Teresės Skovski, pusantros mintis labai nesutinku su prieš mane kalbėjusiu. Tiesą sakant, parlamentas turi atsakyti klausimas, ar mums reikia sušaukti konventą, kuris spręsų šį klausimą ar ne. Mes priėmė sprendimą to nedaryti, tač tai padarėme iš pagarbos šiai naujai priemoniai, kuri, tiesą sakant, padidina visų mūsų primamų sprendimų teisėtumą. Na, nenorime sukurti precedentačiai nes tiesą sakant, visi svarbus klausimai susiję su e, sutarčių uh, kitimu, pavyzdžiui, uh, rinkimais, e, reikštų, jog reikės sušaukti konventį. Norėčiau padėkoti Indigo Mendes ir koordinatoriams už primtą sprendimą. Tai nebuvo paprasta. Na ir tikrai sudėtinga skirti papildomus 18 narių iš šį parlamentą, nes kai kurios valstybės narės nėra numačiusios atitinkamų procedūrų. Uh, Na ir mes nusprendėme, kad atstovavimo principas yra pats svarbiausias dalykas ir jo reikėtų vadovautis. Tai yra, kad šiame parlamente kiek būtų kiek manoma greičiau užtikrintas tinkamas atstovavimas. Todėl pasirinkome tinkamą sprendimą ir paraginome savo valstybės narės atlikti rinkimo procedūras kiek manoma greičiau ir tokiu būdu tinkamai užtikrinant, kad visi parlamentai parlamento nauji nariai atvyks pas, mane, pas mus tiesiogiai, kaip išrinkti tiesioginių rinkimų metu. Dėkoju. Pona Gijom, dvi minutės. Pone Gijom. Ačiū, ponė pirmininkas. Tas klausimas, naujų parlamentų skirimo klausimas, e, nėra naujas. Ponas Lemasūras beje, tuo tą klausimą sprendė anksčiau. Na, o dabar kalbant apie Prancūzijos e, pras, dviejų parlamentų pas, paskirimą ir e, užbėgdama e, už akių dar Lisabonos įsigaliojimui numatyta yra galimybė vis dėlto Prancūzijai, Prancūzijos nacionalinėje asamblėjoje skirti narius Bet kita vertus tai kertasi su bendru tiesioginio demokratiško e, e, parlamentarų rinkimo principu. Tad e, čia šiuo atveju tikrai tai paveiktų Europos legitimumą ir pasitikėjimą juo. Nes tokia situacija Tai yra panašių situacijų buvo ir kitose valstybėse narėse, tai yra, kai skubos tvarka reikėdavo numatyti papildomus parlamentus. Tad mes vis dėlto norėtume pareikalauti, kad Prancūzija laikytųsi įsigaliu, tai yra įsipareigojimų, kaip ir kitos valstybės narės, kurios buvo patekusios į panašią situaciją. Be to reikėtų numatyti bendrą, jeigu jau pritarėm e, parlamentarų skirimui, tai reikėtų numatyti ateityje bendrą suderintą skirimo modelį par, parlamente. Tad tiek. Grazie. La parola all'onorevole Gurmai per un minuto. Pone Gurmai, vieną minutę. Dėkoju, pane pirmininkė, gerbėmi kolegos, dėkoju Niku už puikų darbą, dėkoju ir kolegams už bendradarbiavimą po daugelio metų užtraukusi darbą, galiausiai įsigaliojo Lisabono sutartis. Iš tikrųjų, ji buvo labai reikalinga tam, kad būtų sustiprintas Europos parlamento vaidmuo, turėtume šį šansą žiūrėti rimtai. Na ir dabar turėtume susitelkti į progresyvų sprendimų primantą, kas duotų naudos visiems Europos piliečiams. Neturėtume gilintis ir tiek švaistyti laiko tiek tokiems administraciniams klausimams. Geria, svarbiausia yra geras, geri primami sprendimai, nes piliečiai labai tiesit iš mūsų tikisi veiksmingumo ir skaidrumo. Aišku, geras bendradarbiavimas tarp ES institucijų yra svarbus ir nebejoju, kad pasiūlytas sprendimas yra tinkamas. Tai padidins, padidins veiksmingumą ir sustiprins parlamento vaidmenį piliečių lamoje. Susitikinusi, kad e, jau kad e, tie nu, nauji išrinkti kolegos tikrai prisidės prie mūsų darbo ir tai pridė, suteiks mūsų institucijai pritinės vertės. Dėkojim. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų raundą. Grip vieną mintį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti kolegai Mendes Devigo, kuris nuveikė tikrai stabų darbą, tam, tam tikromis audringomis net e, sąlygomis. Bet jis tikrai atsakė, e, šiaip jau į visus išsprendė visus e, išsakytus tam tikrus šiuo klausimu interesus. Tad iš ties labai svarbus klausimas, būtent papildomų narių skirimo klausimas ir kartu legitimumo išsaugojimas. Tad čia pranešėjas e, pavyko jam šiaip jau susintetinti e, įvairias dažnai besiskiriančias nuomonės, tikrai tekstas su labai gera pusiausvyra, už tai norėčiau padėkoti. Na, o dėl pasiūlymo, ar reikėtų griebtis konvento ar tarp vyriausybinės e, vyriausybės sušaukimo, tai pranešime išdėstytas pasiūlymas yra pragmatiškas ir būtent atitinka tai, ko iš Europos tikisi jos piliečiai. Labai ačiū. Toliau ponas Kadenbakas. Minutė. Dėkuoju, dėkuoju ir pranešėjai, bei kitiems šešėliniams pranešėjams. Manau, šiandieną parlamente turėtume siūsti labai aišku signalą ir parodyti, kad džiaugiamės naujais kolegomis parlamente. Na ir tikrai, kad taryba suprasų, jog jie netliko savo namų darbų, atsilieka nuo tvarkarašių, reikia pabrėžti, kad sprendimas turi būti surastas kiek manoma greičiau. Ir tokiu būdu tie 18 laisvai ir tiesiai išrinktų parlamentarų galėtų pradėti savo darbą parlamente. Mūsų par, mums kaip parlamentui e, tenka užduotis ne tik tais kiek įmanoma geriau atstovauti piliečiams, bet ir gerai dirbti komitetuose. Ir e, tam reikia be kita ko ir tų kolegų e, ekspertizės žinių, kurie jau yra pasirengę darbus. Ir aš kaip Austrija noriu pasakyti tik, jog džiaugiuosi būsimais kolegais ir tikiuosi, kad jie kiek įmanoma greičiau pradės dirbti. Dėkuoju. Ponas Obermairis, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vos tik uždžiuvo nepasisekusios Lisabono sutarties rašalas, jau iš karto ją bandoma keisti. Ir kai kurie mūsų parlamentarai džiaugiasi, kad atvyks tie fantominiai parlamentarai. Problema yra ne tik skirtingos rinkimų sistemos, bet ir apskritai demokratijos problemos. Ir aš, man, man kyla klausimas, ar žmogus, kuris nori regioninių lygmių e, kelti savo kandidatūrą, kaip jisai galėtų tą padaryti. Taigi aš manau, kad mes turime aiškiai pasisakyti už rinkimų rinkimus, o ne iš kandidatų išrinkimo. Toliau kitas dalykas, mes turėtume tikėtis konkrečios informacijos apie e, parlamento veiklą, o šitokia fantominė situacija neprisida prie to, kad piliečiai mumis labiau pasitikėtų. Taigi turime kuo, kiek įmanoma greičiau pasi aiškinti, kada turėtų pradėti darbą tie nauji kolegos. Taip pat turime iš, išspręsti klausimą dėl Kroatijos stojimo. Taigi manau, kad piliečiai laukia iš mūsų daugelio konkrečių atsakymų, konkrečius klausimus. Dėkoju toliau. Kolega Sikerski, nežinau ar teisingai Ponius ir ponai, pagal Lisabonos sutartį Europos parlamento sudėtis pasikeitė. Lisabonos sutartis įsigaliojo jau prieš kurį laiką ir nebuvo sušaukta tarp vyriausyb... vyriausybinė organiza... E, konferencija. Aš pritariu pranešėjo nuomonė. Neturėtume pamiršti, kad valstybės narės turėtų būti suinteresuotos tuo, kad per ateinantį laikotarpį jų e, parlamentarai atstovautų būtent jiems e, savo rinkėjams. Tai yra svarbiausias ES principas. Ir, ir dar labai svarbu, kad e, naujieji, tai yra papildomi parlamentarai, pradėtų dirbti parlamente vienu metu. Labai ačiū. Toliau ponas Zverev, viena minutė. Gerbiamoji pirmininkė, gerbėmieji komisijos ir tarybos atstovai, aš irgi, kaip ir kiti kolegos, norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas e, visos sudėties turėtų pradėti dirbti kuo greičiau. Mes pakeitėm sutartį, tačiau dar tų pakeitimų neįgyvendinom. Tai yra mes dar dirbam ne visos sudėties, tai net, ne, netinkamas kelias e, e dirbti. Mes turėtume turėti aišku teisinį darbo pagrindą. Norėčiau pasveikinti pranešėją kuris tikrai e, pateikė geriausio teisinio kelio pasiūlymą ir atrodo diskusijos parodė, kad pranešėjas teisus. Be to, mums reikia tų naujų papildomų parlamentarų. Na, o per e, tie, kas per ankstesnius rinkimus nebuvo numatę, kad teks skirti ar teikti naujus parlamento narius, tai toms valstybėms narėms siūlyčiau štai ką. Turiu galvoje e, du, du, du parlament, parlamentarus, kurie prisijungs prie mūsų darbą. Aš nemanau, kad dėl tų dviejų asmenų nukentėtų mūsų legitimumas. Labai ačiū. Ir galutinis ponia Kal... Keli, mm, paskutinė, ponas Keli, dvi minutės brangus kolegos, šiaip jau žmonės išrinkti į Europos parlamentą turi teisę nedelsdami užimti savo vietas, kaip ir tie visi virš 700. Tai yra tokia laikina sudėtis. Be to neteisinga būtų kaltinti valstybės narės prieš 12 mėnesių, kad šios nėmėsi E, tam tikrų veiksmų, nes tada dar nebuvo aišku, kad bus ratifikuota Lisabonos sutartis ir bent jau mano pačio, paties šalyje klausimas tas buvo neaiškus. O dabar, kai sutartis ratifikuota, labai svarbu šiaip jau sudaryti sąlygas tiems išrinktiesiems žmonėms užimti vietas parlamente ir, ir dirbti būtent čia. Tad tiek, ačiū. Eh, eh, Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį tarybai. Taigi, ponia Lopes Garida, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė. Norėčiau tik tai trumpai kai ką pridurti, pasakyti, kad aš, esu, kad aš pritariu tiems, kurie akcentavo, kaip svarbu, kad būtų išspręsti visi neaiškus klausimai. Tai yra kad būtų išspręstas klausimas dėl 18 papildomų parlamentarų, kurie turėtų prisijungti prie Europos parlamento, kurie negalėjo tapti parlamento nariais dėl to, kad Lisabonos sutartis per Europos parlamento rinkimus dar nebuvo įsigaliojusi. Taip pat aš pritariu tiems, kurie pasakė, kad šis klausimas turėtų būti išspręstas kiek įmanoma greičiau, nes tai, kad trūksta tų 18 parlamentarų čia parlamente, iš tiesų yra e, ne, nepakankamas atstovavimas 12 valstybių narių. Ir dėl to tokia situacija turi būti kiek įmanoma greičiau išspręsta. Ponas Mendes Devygo sakė, kad nereikia konvento, kad tarp vyriausybinėje konferencijoje būtų galima išspręsti šį klausimą kad paskui būtų galima kiek įmanoma greičiau pradėti būtiną ratifikavimo procesą ir kad viskas vyktų kiek įmanoma greičiau, tai yra, kad tie trūkstami parlamentarai, kurie jau nuo šios kadencijos pradžios turėjo dirbti parlamente, galėtų kiek įmanoma greičiau pradėti dirbti. Dėkoju. O dabar suteiksiu žodį komisijai. Kom, prašau, komisarė Šefšovič. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šios diskusijos aiškiai parodė, kad bandom ieškoti išeities iš išskirtinės situacijos ir tikrai dairomės praktinių tam tikrų pereinamojo laikotarpio priemonių. Todėl tikrai norėčiau pasidžiaugti pragmatišku pono Mendės Devygo pranešimo e, požiūriu. Tikrai galėtume jam pritarti. Ir tam atrodo plenarinėje sesijoje pritarta. Labai svarbu, kuo greičiau, kad kuo greičiau tie 18 naujų narių, papildomų narių pradėtų dirbti. Komisijos pozicija. Mūsų tiesiai, mums tiesiai buvo pateikti klausimai. Pirmiausia, dėl to, kokią priemonę šitą pakeitimą bus galima administruoti. Komisija pritarė tarp, tarp vyriausybinės konferencijos sušaukimui O kalbant dėl tiesiog papildomų sąlygų, kaip būtent parenkami tie papildomi parlamentarai, tai tą reikia, galima būtų spręsti tarp vyriausybinėje konferencijoje. Dabar, kai tas klausimas buvo aptarinėjamas taryboje, tai labai aiškiai buvo siekiama pusiausvirus. Ka, buvo pabrėžiama, kad tokie papildomi par parlamentarai turėtų būti renkami pagal nacionalinę tvarką ir kad būtų tas rinkimas kuo panašesnis į kitų Europos parlamento narių išrinkimą. Bet tie klausimai bus suderinti per ateinančius parlamento rinkimus. Be to labai gerai, kad vyksta parlamente vidaus diskusijos dėl galimų Europos parlamento narių rinkimo, rinkimų. Tačiau vėlgi tas klausimas turėtų būti aptariamas atskirai, mm, nes tą reikėtų atskirti nuo dabartinio tų papildomų 18 Europos parlamentų klausimo. Ačiū. Dėkoju. Na, o diskusijas pabaigs pranešėjas ponas Mendes Devigo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Yra skirtingos pozicijos, jos išsiskiria nuo kairės iki dešinės, yra įvairios rinkimų sistemos, tai kelia problemų. Tačiau, ponė pirmininkė, man atrodo, kad tai reiškia, kad mums reikia vieningos rinkimų sistemos. Jau Romos sutartise apie tai buvo užsiminta ir todėl norėčiau šioje vietoje labai ypatingai padėkoti kolegai pateikusiam daug pakeitimų ir tikiuosi, kad antrasis pakeitimas bus palaikytas parlamento daugumos, nes tai yra esminis klausimas. Mums reikia vieningos rinkimų sistemos ir tikiuosi, kad mums, kad me, mums pavyks to greitai pasiekti ir tokiu būdu mes, mums pavyktų išvengti tokių neiškių klausimų ateityje. Vienas kolega paminėjo, kad reikia užtikrinti tinkamą atstovavimą šitame parlamente. Pone Šefkovič, jūs apie tai, e, jūs apie tai taip pat kalbėjotėse. Aš, aš apie tai kalbu pirmajame savo pranešimo straipsnėje. 18 papildomų parlamento narių turėtų pradėti dirbti tą pačią dieną, nes kitaip e, mes vėlgi pažeisime tą politinį teisingumą, sažiningumą. E, čia susidarė tokia išimtinė situacija, pereinamo laikotarpio situacija, todėl tai mums reikia taikyti pereinamo laikotarpio priemonės, kurios yra ypatingos priemonės. Aišku, aš galiu pasakyti, kad man nepatinka ta galimybė, kad e, kad parlamente pradės dirbti tie žmonės, kurie nebuvo išrinkti tiesioginiuose rinkimuose, aš apie tai ir kalbu savo pranešime. Tačiau jeigu mes galime pasirinkti tarp tokios situacijos arba tos situacijos, kad tie 18 parlamento narių iš vis neturės teisės dirbti parlamente, tai vis tik aš e, norėčiau paprašyti parlamentarų pasisakyti už tą pereinamojo laikotarpio sprendimą, kuris yra pragmatiškas ir kuris bando užtikrinti politinį teisingumą. Dėkuoju visiems, kurie man padėjo. Ačiū. Dėkoju pranešėjui. Diskusijos baigtas, balsavimas dėl šio pranešimo įvyks rytoj 11 val.